irgi reikia imtis veiksmų. Taip pat e, norėtumėm, kad e, būtų apmokestintos, e, apmokestinti iš, iš, išmetalai pasienyje. Tikiuosi, kad šis biudžetas neišduos mūsų piliečių, kad nepakenks mūsų smulkiems ūkininkams, kad prisidės prie plėtros ir prie naujosios Europos, kuri gerbs aplinką. Būtent tokio biudžeto norim, jeigu jis nebus toks, mes atmesime pasiūlymą. Dėkoju pusantros minutės Gardė Saval Rubiel. Dėkoju, pirmininkė. Jau dviejus metus mes kalbame apie daugiametinę finansinę programą ir dabar, kai jau ateina tas teisybė, ta teisybės akimirka, blogai viskas vyksta, nes ponas Mišel netvyko Ir viskas yra blogai todėl, kad tai, ką gauname iš tarybos, yra blogas ženklas. Jeigu, diskus, jeigu jų diskusijos bus, kiek procentų sutaupysime ten ar šiandien, tai taryba tiesiog gali net nepradėti tų diskusijų, nes parlamentas atmes tokį pasiūlymą. Vasario 20 turite kalbėti apie tai, kokios politikos, kokių politikų reikia Europos lygių ir kaip jas finansuosime. Yra labai daug priežasčių imtis įvairiausių sričių politikos, nes būtent Europos lygių efektyviau įgyvendiname tikslus, sumažiname e, neligybę, nes Europa yra solidaresnė. Arba kai kurių priemonių galima imtis tik tai Europinių lygių ir taip Europa yra vienintelė išeitis. Ir visais atvejais mes laimime, visa Europa laimi. Taigi aš tiesiog nesuprantu, kodėl taryba ir toliau kalba apie, apie smulkmenas buhalteriškai praktiškai kalba. Bet labiau negu ta buhalterija, man labiau rūpi politinis tas diskursas. Kaip jūs žadate dirbti. Pavyzdžiui, žalesis kursas. Kaip jūs žadate finansuoti žalėjų kursą? Jeigu manote, kad perėjimas prie e, naujosios žaliosios ekonomikos bus įmanoma ne, bu, įmanomas neparemiant mūsų žemdirbių, mūsų darbuotojų, mūsų E, verslininkų. Jūs apsirinkate, jeigu neturėsime išmintingo pasiūlymo dėl biudžeto, alternatyva bus ekonominė, politinė relevancija ir visiškas Europos e, projekto žlugimas. Dėkoju pusantros minutės, ponas Körner. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Dauguma kalba apie didesnį biudžetą, o man atrodo, reikia kalbėti apie geresnį biudžetą. Ir tai bus įmanoma tik tai tada, kai e, kelsime kaip prioritetą tas išlaidos, kurios duoda pridėtinės verdės. Pavyzdžiui, pramonė, e, darbo vietos, kur e, galima tikėtis tik tai, kad investuojant į inovacijas bus galima sukurti pramonės ir tie geresnių darbo vietų. Pavyzdžiui, reikia kalbėti apie apie e, gyventojus, kurie bijo terorizmo. Jie nusiramins tik tada, jeigu mes tinkamai finansuosime Europolą ir kitas atitinkamas e, agentūras. Reikia galvoti apie e, studentus, kurie Europoje nori e, dalyvauti Erasmus programoje, kad Europa auktų kartu vienybėje. Taip pat turi būti aišku, kad jeigu mes kelsime papildomus prasmingus tikslus Europos lygių, tada valstybės narės uh, turės galvoti, ar kažkur galės truputėlį pataupyti. Ir būtent apie tai turėtų kalbėti valstybės narės. Bet taip pat yra aišku, kad negalima uh, daryti kažkokių nuolaidų teisės viršenybei. Kai kurios valstybės nori imti e, lėšas europinės, bet paskui trypia mūsų vertybės. Būtent todėl teisės viršenybės mechanizmas turi turi būti labai tvirtas, kad nebūtų žaidžiami politiniai žaidimai, bet tiesiog aiškiai, jeigu nesilaikote teisės viršenybės, tai nesitikėkite, kad e, mokesčių mokėtojai, iš mokesčių mokėtojų kišenės jums dar bus skiriamos kažkokios lėšos ar išmokos. Ponas Vilimski, pusantros minutės. Ačiū, ponios ir ponai. Tai ES fanatikai dabar dar garsiau reikia. Bet aš noriu pasakyti, tai nėra teisinga reakcija. Didžioji Britanija mus paliko ir dabar jūs reikalaujate dar daugiau pinigų. Tai mes turime juk mažiau išteklių, nepamirškite. Ir neatsakėte į klausimą, ar mes dabar duosime, e, per, perduosime daugiau Bruseliui e, kompetencijų ar ne. O šitas klausimas yra labai svarbus. Nuo 16 metų man į tą klausimą nieks neatsako. E, nuo breksito referendumo buvo komisijos iškelti keletas scenarijų ateičiai, bet taip ir nesulaukėme atsako. Jau 20-ieji metai ir prasideda ateities konferencija E, konferencija apie Europos ateitį, jinai prasidės metų viduryje. Taigi klausimas. E, tai dabar jūs, jeigu reikalaujate pinigų, tai yra visiškai neišmintinga, nes mes apskritai turime kalbėti apie tai, kur link eina Europos Sąjunga. Suprantu, E, Lisabonos sutartyje iš viso komisijos e, parlamento įtaka buvo sustiprinta, sumažinta, e, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų sumažinti galbūt komisijos biurokratinę aparatą. Man atrodo, kad mūsų mokesčių mokėtojai nėra pasirengę tam, ką mes čia dabar diskutuojame. Cornwall, Ponas Kormo, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kolegos. Diskusijos dėl biudžeto yra diskusijos dėl savo, mūsų ateities. Taip, kartais e, leidžiamės į techninės detalės, bet e, jos nerūpi mūsų piliečiams. Todėl kalbėsiu labai paprastai, nes nebegalima ignoruoti iššūkių. Ateinančių septyniarių metų ES biudžetas turėtų leisti reaguoti į socialinius e, reikalus, taip pat klimato kaitą. Tai yra kovos biudžetas. Tai yra bendras globalus biudžetas, kuris turi e, padidėti bent jau iki 1,3 BNP įnašo, kad galima būtų perėti taip pat prie ekologinio aspekto. Taip pat bent jau 50 procentų iš to biudžeto turėtų būti skirta e, klimato kaitai ir aplinkos apsaugai, taip pat e, socialiniam teisingumui ir reikia taip pat apmokestinti e, anglies dvideginio emisijas ir e, kitą. Šis mokestis taip pat e, gali e, prisidėti prie nuosavų išteklių e, įnašo. Ir Tai bus politinės Europos pergalė ir ženklas, kad norime liautis taikę tą neatsakingą modelį. Ir iš tikrųjų atėjo laikas būtent šitaip elgtis. Dėkoju, dabar pana Zylė, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Europos taryboje yra šalių, kurios e, nori mokėti nedaugiau negu 10 BVP, bet nori daug lėšų gauti iš ES. Mm, bet taip neišeina. E, biudžetas yra formuojamas visiškai kitaip. Ir mes turime nepamiršti, pavyzdžiui, ūkininkų, nepa, nepamiršti mūsų darbuotojų, o mes čia kalbame apie e, militarizavimą, tai iš kur tada imsime lėšų svarbiausiams tikslams? E, biudžetas turi būti pirmiausiai nukreiptas į sanglaudą o dabar mes gausime 25 procentais mažiau ir bus labai sunku finansuoti kaimo plėtrą ir investuoti į e, kaimo vietovės. Dėkoju. Ponas Gusmau, minutė. Micro. Yes a comissão e o conselho vieram aqui hoje anunciar cortes na coesão e agricultura. Komisija ir taryba, jų atstovai atvyko čia tam, kad mums pasakotų fantastinius dalykus. Nėra pinigų žaliajam susitarimui. Tai, kas yra siūloma, tai yra pinigų pagrobimas, atėmimas iš kitų politikos ryčių. E, tai yra seni pinigai, bet bandoma juos pristatyti kaip naujus išteklius, naujas lėšas. Atrandama pinigų, pavyzdžiui, Europos militarizavimui, Prancūzijos ir Vokietijos armijoms. Tai institucijų krizė. Komisija nenori suderinti savo kalbų su biudžetu. E, bandoma lėšas mesti ne ten, kur reikėtų. Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu pasakyti, kad labai gaila, jog tarybos pirmininkas čia nedalyvauja. Komisija teigia, kad nori padidinti Europos solidarumą, socialinį ramstį ir padidinti konkurencingumą. Bet biudžeto pasiūlymas vėluoja ir panašu, kad tikslai nebus pasiekti. Van der Leyen teigia, kad reikia suderinti naujosius prioritetus su ankstesniais prioritetais. Nauji tikslai jie siekiama padidinti Europos konkurencingumą pasaulyje. Bet to buvo galima pasiekti sanglaudos fondų pagalba. Mes neturime mažinti struktūrinių fondų. Turime daugybę skirtumų tarp valstybių narių, socialinių skirtumų. Mes turėtume stiprinti sanglaudą ir kovoti su korupcija. Ačiū dabar Mūrės Šen. ES biudžeto. Biudžetą aptarėme mes čia septyneriems metams ir ponas Mišel turėjo atvykti čia. Jeigu neturi ką mums pasakyti, tai bent jau išklausyti turėjo. Kodėl? Todėl, kad Europos parlamentas duos savo pritarimą tam biudžetui, jeigu bus įtraukti mūsų prioritetai. Būtent sanglauda ir žemės ūkis. Turite finansuoti juos pakankamai, nes jie nepaprastai svarbus ES. Antra, finansuokite naujus prioritetus pagal politinės ambicijas. Komisija prašo pritarti finansams dėl ateities prioritetų. Priminsiu, kas buvo su mokslinių tyrimų biudžetu. Taryba pareiškė, jis svarbu, bet sumažino 500 milijonų eurų. Parlamentas sakė, tai labai svarbu, ir mes pasiūlėme 700 milijonų eurų daugiau. Turime ne tik žodžiai išvaistytis, bet ir atverti pinigines e, tokioms programoms kaip studentų, Erasmus ir taip toliau. Mūsų pozicija yra tokia. Turime finansuoti tai, dėl ko susitarėme. Kolegos, parlamentas privalo būti įtrauktas į dėrybas iki vasario 20 dienos. Mes norėtume būti įtraukti į procesą iš anksto, o ne po susitarimo, kurį tektų atmesti. Jeigu reikia pasirinkti tarp prasto biudžeto ir tarp termino atidėjimo dviems mėnesiams, tai mes verčiau renkamės atidėjimą, o taryba raginu nebe vilkinti šio proceso. Gualmini. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Pats laikas pradėti veikti. Daugiamentė programa yra paskutinė programa mums pabandyti pakeisti Europą septyneriems metams. Dabar proga šokiruoti, šokiruoti kiekvieną Europos pilietį. Mes turime padidinti išteklių dydį. 1,3 <clears throat> BNI nėra pakankamas. Pavyzdžiui, vaiko garantija 6 milijardai eurų. Niekas nedrįsta pasakyti, kad reikia atimti vaikų teisės, maistas, švietimas. Štai tos sritys, taip pat tradicinės politikos rytis, kurios turi būti finansuojamos. Negalime leisti, kad kiltų karas tarp socialinių politikos sričių ir žemės ūkio. Erasmus turi būti finansuojama, o dėl pajamų turime įvesti e, įmonių pelno mokestį daugia nacionalinėms įmonėms, taip pat skaitmeninį mokestį, mes tikime, kad reikia daugiau socialinės Europos ir viešųjų investicijų, o ne mažinimo. Mes tikime e, visuomenę, kuri yra skirta visiems, o ne keliems turtingiesiems. Ir Europos vadovų taryba turi išgirsti mūsų balsą. Dabar ponia Armand vieną minutę. E, e, e, norėčiau paminėti tris aspektus susijusius su sanglaudos fondais. Pirmiausia, tai yra jų dydis. Jeigu šimtas procentų, iš šimto procentų Rumunija 60 eurų įsisavina. Ir taip pat antra, prefinansavimo, iš ankstinio finansavimo ir bendro finansavimo lygis. Yra tam tikros šalis, kurios ruošiasi tiesiog atsisakyti dėl to e, sanglaudos fondų. Trečia, E, tas laikotarpis, per kurį reikia pateikti mokėjimo prašymus. Dabar tai yra trys metai. Jeigu staiga pereisime prie dviejų metų, šiame kontekste, kur vėluojama e, priimti e, dabartinį biudžetą, tai turės svarbių pasiekmių įsisavinimui. Tai bus neigiamos pasiekmes. Dėkoju. Dabar ponas, ponė, ponas Bokie. Kiekvie, Kiekvieną kartą žaidžiame šitą žaidimą, bandome suderinti sąskaitas su ambicijomis. Realizmas. Jo šiandien trūksta. Girdėjau pasiūlymus nustatyti tokį biudžetą, kuris mažintų nedarbą ir socialinę neligybę. Bet ar turime tam pajėgumo, administracinių pajėgumo? Ar galime panaikinti lėšų švaistimą ir neveiksmingą naudojimą? Manau, kad prioritetas turėtų būti efektyvesnis biudžetas, skirtas, pavyzdžiui, žemės ūkiui. Pavyzdžiui, kaip dėl išorės veiksmų tarnybos. Galbūt geriau būtų remtis valstybių narių ambasadomis, užuot e, laikius e, brangę misiją Turkijoje. Eichhaut, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ar nemanote, pirmininkaujantį valstybę, kad prioritetai išsibarstė. Vieni reikalauja finansavimo žemės ūkiui, kiti socialiniai sryčiai, tačiau kur yra mūsų diskusijos apie žaliai kursą, apie e, teisės viešpatavimą. Aš metu iššūkį Suomijai, Švedijai, Danijai, Vokietijai, Niderlandams ir Austrijai. Jeigu jūs norite modernesnio modernesnės ekonomikos, naujos ekonomikos. Jeigu norite teisės viešpatavimo, jūs negalite to gauti už skatiką, už kažkokį mažą procentą. Čia mes kalbame apie ateities pagrindą, o ne apie smulkmenas tokias kaip 0,1 procento. Mr. Šonza, one minute pani przewodnicząca panie komisarzu dėkoju pirmininke komisijos nariai mes konservatoriai manome kad sanglaudos finansavimas du tūkstančiai dvidešimt pirmaisiais septintaisiais metais turėtų išlikti tokiame pačiame lygyje kaip ankstesniu laikotarpiu taip pat norime kad išliktų kofinansavimas dabartiniame lygyje jeigu sumažinsite sanglaudos fondų lėšas Tai bus nepriimtina ir tai sukels problemų tarp šių dviejų programinių laikotarpių. Taip pat turime atsižvelgti į Brexitą. Galime e, nuo 2021 nustatyti, kad valstybės narės visas išmokas, įmokas e, mokėtų e, taip pat tokio pačio lygio. Toms nuolaidoms nebeliko priežasčių. Šalis, kuriuom buvo taikomos nuolaidos, dabar mokia 0,7 procento, o kitos valstybės narės mažiau išsivyšusios moka daug daugiau. Todėl e, turi būti numatytas tam tikras e, perimo laikotarpis, bet dėl to nenori nukentėti, neturi nukentėti kitos politikos. Pone Bjork, vieną minutę. Dėkoju. skirtingai nuo komisijos ir kitų ankstesnių kalbėtojų, kurie e, reikalauja daugiau pinigų ES, mes manome, kad turėtume pagalvoti, ką galime padaryti. biudžetas turi būti reformuotas, jis negali likti toks, koks yra, reikia e, jį e, įnešti daugiau išteklių. Aišku, mes ne prieš klimato kaitą, bet pinigų reikia ir e, geroviai valstybėse narėse užtikrinti. Tačiau, aišku, reikia darant viskas išvelgti į klimato kaitą. Negalima finansuoti toliau klimatui kenkiančių pramonės šakų ir technologijų. Neveiksminga žemės ūkio politika taip pat turi būti visiškai reformuota ir taip pat negalima toliau finansuoti. Negalima tiek finansuoti Europos gynybos politikos, kad tai taptų militarizacija. Mes nenorime, kad valstybės narės e, nesilaikytų esminių vertybių. Thank you, um, for one minute, uh, Mr.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 nenorime komisijai vienai suteikti teisėkros legitimumo. Tai yra visų mūsų e, atsakomybė. Turime kurti Europą kaip bendrą Europą. Tačiau to negalima padaryti su tokiu mažu biudžetu. Katalonija taip pat yra e, mokėtojai bendrą biudžetą. Ir kalbant apie e, būsimą MFF, e, turiu paminėti tam tikrus prioritetus, pavyzdžiui, inovacijos, skaitmeninimas, taip pat e, žmogaus teisės, teisinė valstybė, socialinė, ekonominė gerovė ir taip toliau. Ir mes turime būti pakankamai drąsūs, kad sukurtume tikrą nuo savų išteklių sistemą finansiniai sandoriai ir kiti, mok, finansinio sandorio ir kiti mokesčiai taip pat prisidės prie šio biudžeto finansavimo. Ir mes turime galvoti apie sąjungos ateitį. Madam Holmeyer, for one and a half minutes. Pone Holmeyer, pusantros minutės. Uh, mėly kolegos, kaip dabar taryba derisi dėl daugiamatinės finansinės programos, kelia didelių susirūpinimų. Šiek tiek BŽUP, šiek tiek to, šiek tiek ano, šiek tiek Erasmus, bet ne per daug. Reikia daug programų, bet finansavimo ne. Tai, žodžiu, visi už visus, bet aš už save. To negana. ES turi atlikti savo namų darbus. Mes turime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir investi, e, mums reikia daugiau į kaimo plėtrą investuoti. Mes turime padėti savo kaimiškoms vietovėms daugiau investuoti, nes kitaip mes nebūsime konkurencingi nei Kinijai, nei JAV, nei visam pasauliu ir mes tikrai negalėsime e, veikti. Mes turime žiūrėti į savo tikslus jeigu išorinių sienų apsauga yra mūsų tikslas, tai reikia skirti atitinkamai lėšų tam tikslui. Jeigu norite mažiau mokėti, tada tegul taryba pasako, kurių tikslų nebereikia, kurių agentų, karios agentūras uždaryti. Bet daugiau užduočių, daugiau tikslų ir mažiau finansavimo taip tiesiog neišeina, nes klimato kaitą mes norime įveikti, bet nefinansuojame į mokslinius tyrimus. Teisingo pereimo fondas nieko neišspręs. Nežiūrėkime per nacionalinius sakinius, žiūrėkime iš europinės e, perspektyvos ir pirmiausia įvertinkime savo išsikeltus tikslus. Andriju, Dabar dvimties kalbės ponas Andriu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, mes e, vis daugiau, daugiau ir laukiame, ir tikimės iš to biudžeto, bet vis labiau ir labiau nusiviliame. E, tačiau dabar reikia kuo daugiau Europos, daugiau veiksmingumo, daugiau sanglaudos ir piliečių gyvenimo gerinimo. Ir tam mums reikia investuoti į tą Europą. Tačiau turime konstatuoti, kad dabartinis dabartinėje situacijoje žalesis susitiki, susitarimas ir pereimas prie, prie ekologiškos politikos kelia grėsmę sanglaudai ir BŽUP. Jas taip pat reikės reformuoti taip, kadangi uh, iššūkiai iš tikrųjų yra realūs, o žalėsis susitarimas turi, turi būti mums galimybė iš esmės pakeisti ekonomikos modelį. Ir šiame kontekste labai svarbu, kad susijėtume e, žaliai susitarimą su savais ištekliais, nes tai suteiks mums galimybę reformuotis. Ir nepaisant komisijos paramos, Europa, taryba nesugeba e, atsižvelgti į bendrą interesą dažnai ji pasiduoda e, individualiems interesas. Todėl raginu tarybos pirinkančią šalį e, pamiršti tą egoizmą ir nepasiduoti jams. Ir neimti, nesimti kosmetinių kažkokių priemonių. E, dabar atėjo laikas susimastyti apie tikrą Europos ambiciją ir suteikti tam priemonės. Ir tam reikalingas e, atitinkamas, tas ambicijas atitinkantis biudžetas. Tarybos, e, ponės ir ponai atstovai, baigite žaisti tuos žaidimus. Ir atsižvelkite į Europos piliečių legitimius lūkesčius ir atsižvelkite į situacijos skub, skubą. Šitoks elgesys nebepateisinamas. Jūs esate atsakingi. Jūs elgėtės tiksliau neatsakingai. Minute, Dabar vieną minutę kalbės ponas Notik. Dėkoju už suteiktą žodį. Aš norėčiau pasakyti, kad e, e, DFP pasiūlymas neatitinka mūsų piliečių reikalavimus. 17 procentų ES piliečių nori investicijų e, tokių pačių kaip iki šiol e, į sanglaudos politiką ir į BŽUP. Mes negalime sumažinti ES fondų. Nepriimtina taip pat būtų ir mažinti investicijas į sanglaudą, žemės ūkį ir transporto sektorių ir tuo pat metu didinti kita, kitus fondus ir finansavimą. Taip pat valstybėms narėms svarbu gebėti pačioms nuspręsti, kur nori investuoti. Europos komisija turėtų įsiklausyti į valstybių narių pageidavimus ir leisti joms apsispręsti dėl savų prioritetų. Žinoma, labai svarbu investuoti. Negalime pamiršti ir pagrindinės infrastruktūros struktūros. Dėkoju dabar ponas Kūs. Vieną minutę. Pirmininkė, ponios ir ponai, man nelabai stebina šitų diskusijų tonas. Juk mūsų tema yra pasirengimas neįliniam Europos vadovų tarybos susitikimui dėl daugiametinės finansinės programos. O kągi mes čia darome? mes čia plūstame tarybą ir skundžiamės, kad ponas Mišelis neatvyko. Nežinau, ar čia prisidės prie rezultatų, darybų rezultatų. Gal nusileiskime iš padangių ir pakalbėkime apie tai, ko, mes, ko mums reikia, ko mes norime. Mes e, turime labai ribotą biudžetą ir turime jį panaudoti. Tada leis, liaukimės E, mes turime. E, mes turime žvirblį rankoje, bet nenorime kalbėti apie tai, kaip jį panaudoti, o kažkur gaudome kažkokį balandį ten dar padangėse. Tiek, kiek turime, tiek turime išmintingai paskirstyti. Dėkoju. Minutė ponai Desiuter. Next... Ačiū pirmininkė septyneri metai bus lemiami, nuo to priklausys, kaip mūsų vaikai gyvens. Mūsų visuomenės turi pasikeisti, socialiai sąžininkai pasikeisti, pereiti prie ekologiško skaitmeninio gyvenimo. Kolegos, čia mes kalbame apie mūsų politinės ambicijas, todėl reikia milžiniškų investicijų. Tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės turėtų padidinti savo uh, išteklius. Surinkime savo išteklius iš e, teršėjų, iš e, didelių tarptautinių įmonių, iš e, dizelinio kūro. Jeigu nerasime papildomų lėšų, tai neįgyvendysime žaliojo kurso ambicijų ir tai pajaus piliečiai. Jie turės mažiau galimybių regionuose įgyti naujų įgūdžių praradę darbą Jeigu norime, kad mūsų piliečiai pritartų Europos projektui, tai mūsų biudžetas turi tokius ketinimus atspindėti. Epink vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Šitas procesas mes prarandame jo kontrolę. Britai paliko sąjungą ir dabar Niderlandai yra didžiausias grinasis e, mokėtojas. Vienam namūkiui Niderlanduose įmokos siekia 1600 eurų per metus. Tai yra pernelyg daug. Ir aš nematau tų partijų, kuris už tai pasisako atstovo. Aš matau tik tai vieną iš jų. Mes dabar turime kalbėti ir apginti e, piliečių interesus. Dabar atėjo laikas pasakyti ne šitam biudžetui ir nuleisti jį. Ačiū, pirmininkai. Čia kalbėta apie tai, kas kiek moka ir kiek gauna naudos. Ir minėtos problemos susijusios su sanglaudos fondais mes turėtume dabar kalbėti apie tai, kad pasiūlymas nepriimtinas sanglaudos fondui. Be sanglaudos fondo regionai susidurtų su sunkumais. Biudžeto prioritetai yra naudingi turtingoms valstybėms. Išeina taip, kad jos pasiima pinigų iš skurdesnių valstybių. Ponas Pinčič, minutė. Kaip pana Vandalain kalbėjo, ji kalbėjo apie finansavimą ir finansinės odnos vjerit ću se na sustav gospodarenja otpadom. Bet e, nepasakė, bet pavyzdžiui, Kroatijoje mes turime įkurti 11 atliekų tvarkymo vietų ir taip tik tai didiname užterštumą. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad palyginkime Kroatiją ir Vokietiją. Yra visiškai kitokios pajamos, mes negalime sumokėti tiek, kiek sumoka Vokietija. Be to, e, pavyzdžiui, korupcija ar visokių kitokių blogų dalykų yra Kroatijoje ir mes viską darome neproporcingai, pavyzdžiui, rušiavimas yra ne, neproporcingas ir, ir galų gale e, tik tai tik tai išrašydami sąskaitas mokesčių mokėtojams mes galėsime su, su, su, pa, įvykdyti savo įsipareigojimus. Ponas Levandovskis. Istorija neturėtų kartotis, bet e, daugiametės finansinės programos atveju jinai kartojasi. Kai komisija pateikė pr e, projektą 18 metais, parlamentas atsidūrė tokioje nepatogioje padėtyje. Mes nediskutuojame, nesiderame dėl sektorinių pasiūlymų, nes yra labai sunku diskutuoti, kai tu neturi faktų. Mes turime pirmiausia turėti skaičius. Uh, E, pono Mišel nėra, todėl mes nesužinosime, ar jo susitikimai su valstybių vadovais e, buvo e, kokie nors, na, vedė prie kokio nors kompromisų ar, ar, ar, ar kitų rezultatų. Jei taip, gal ir sėkmingas bus tas neįlinis Europos vadovų tarybos susitikimas, o jei ne, tai ne. Bet aš Kiek prisimenu, niekada per pirmą e, dėrybų raundą nebuvo pasiektas susitarimas. Ir dabar mes tikrai vėluojame 14-20 e, programa buvo dėl jo susidėrėta e, vasario pradžioje, o su parlament, parlamentas patvirtino birželį. Abejoju, ar šiuo atveju bus, ga, pavyks laikytis tokio laiko grafiko, nes e, situacija yra tokia, kokia yra, e, kokia yra dabar, o mūsų mokesčių mokėtojai nori žinoti, kokia yra mūsų ateitis. Dėkoju, Laruturų. Lar Nesvarbu, kas atsitiks. 2012-aisiais Mario Draghi sakė, kad ECB e, pasirengęs padaryti viską, kad išgelbėtų Europą. Ir 12 tūkstantį. 26 tūkstančius milijardų e, eurų skyrė klimato kaitai, kovo, kovai su klimato kaita. Uh, Mes turime unikalią savo planetą iš, išsaugoti, savo žmogiškumą išsaugoti. Ir tam reikia padaryti viską, ko prireiks. Ir tam reikia vis, padaryti viską, ko prireiks, kad e, įgyvendintas būtų e, žalesis susitarimas. E, buvo paskirta, 5, paskirta 500 milijardų šiam tikslui gyveninti, tačiau kasmet pritrūksta ne vieno milijardo eurų. Ir mes turime e, skirti kovai su klimato kaita e, finansavimo. Ir aš parengiau grafiką, kaip situacija keitėsi nuo to laiko, kai aš buvau mažas iki dabar. Ir tam, kad įsigaliotų žalėsis sustarimas ir būtų įgyvenintas, reikia padaryti viską, ko, ko prireiks. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegos. Tie, kas žino, kad esu ne tik prancūzas, bet taip pat ir e, ūkininkas ir atstovauju žemės ūkį, nesupranta, kad turbūt supras, kad aš noriu, kad, kad būtent visos Europos vardu turiu pasisakyti, kad tai tam, kad įgyvendintume naujasias ES ambicijas, turime būti pasiruošę e, e, žengti istorinį politinį žingsnį. Ir visos didžiosios e, žemės ūkio valstybės pasaulyje remia žemės ūkį, todėl turime ir tai mes daryti. Ir žemės žalesis susitarimas e, taip pat e, tik patirs naudos iš stiprios BŽUP. Ir aš turiu taip pat priminti, kokios aukštos kokybės yra mūsų maistas ir įvairovės. Taip pat e, pajamas daug labai žmonių gauna iš žemės ūkio veiklos. Todėl BŽUP biudžetas negali būti sumažintas. Dėkoju, kad išklausėte mane. Pone Grapinė, jūs prašėte melinosios kortelės, bet jau sįki pasinaudojote šio, šią galimybę. Dabar vieną minutę kalbės ponas David. Ačiū. Ekon komitetas yra nepatenkintas mažų augimų, 1,1 procento augimo eurozonoje. Tikėčiausi priemonių iš ES pusės, kad mes nesiliktume nuo JAF ir Kinijos. O kas pasiūlyta, 40 procentų biudžeto turėtų būti skirta žaliajam sustarimui. Bet jis nepadės aplinkai, o pakenks mūsų ekonomikai. Atsinaujantys energijos šaltiniai reiškia mm, žalą mūsų konkurencingumui, mūsų transportui, pramoniai. Ir Jūs džiaugiatės tokią stagnaciją? NVO ir kitos e, interesų grupės daro spaudimą ir keičia mūsų požiūrį. Užuot padėję mūsų piliečiams, jūs ketinate padėti imigrantams. Jūs neketinate padėti mūsų kaimo vietovėms, nors žadėjote, kad e, su subsidijomis žemės ūkiui bus susitvarkyta jau 2015 metais. Ropė, vieną minutę. Ačiū gerbiama pirmininkė, mėly kolegos. Noriu paraginti visus atsitraukti nuo skaičių. Sprendžiant dėl daugiametės finansinės perspektyvos, svarbiausia yra tikslai. Ar mes nebesieksime, kad visose regionuose gyventojams būtų užtikrintas geras gyvenimo lygis? žiūrint į skaičius atrodo kad taip nesanglaudą karpoma labai ženkliai. ar mes toleruosime kad kai kurie žemdirbiai yra laikomi antrarūšiais? atrodo kad taip nes komisijos siūlyme nėra tiesioginių išmokų suvienodinimo. ar mums svarbiausia atskirų valstybių o ne bendri tikslai? ir šis klausimas yra susijęs su diskusijomis dėl valstybių narių įnašo dydžio į bendrąjį biudžetą. sutinku kad europos sąjunga turi naujų iššūkių bet naujus iššūkius ir reikia finansuoti naujais pinigais nes atimti finansavimą iš konkrečių sričių galima tik tada kai bendrai sutariama kad jų jau vykdyti nėra prasmės. komisijos atstovai Ankstesnė komisija pasiūlė 10 procentų mažinti sanglaudos politikos finansavimą ir taip pat BŽUP finansavimą. Šitie pasiūlymai buvo atmesti Portugalijoje 17 valstybių narių, vadinamųjų sanglaudos draugų grupės. Vadinasi, mums reikia kitur ieškoti lėšų įskait ir, ir nuosavus išteklius. Galima taryboje rasti kompromisą to klausimu, tačiau yra viena sąlyga. Turime nustoti skirstyti val, e, valstybės į naudos gavėjus ir pinigų mokėtojus. Mes turime įvertinti, kad mokėt, lėšų mokėtojai gauna naudos iš bendrosios rinkos. Vokietija moka 27 milijardus, bet gauna iš to 200 milijonų naudų, e, pelno. Vakarų Europos šalys gauna didžiulės naudos iš bendrosios rinkos, pavyzdžiui, kapitalo palūkanos. Tik tai atsisakius tokio skirstimo, galima kalbėti apie ateities biudžetą. Wrestler, pirmininkė kolegos, sėkminga Europa, jos ateities kartos sėkmingos įmanomos tik tai daug investuojant į jaunimą, švietimą, mokslinius tyrimus mes turime kokybiškai pakreipti mūsų kontinentą skaitmeninės revoliucijos keliu. Taip pat kuo skubiau įgyvendinti naujas technologijas, kad galėtume kovoti su stipriais konkurentais pasaulyje. Daugiametė finansinė programa turi siekti sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp valstybių narių. Gaila, kad jie vis dar egzistuoja. Tai yra kertinis tikslas, tai pati ES esmė, Europo, e, sutartis dėl ES veikimo pabrėžia, kad regionai, silpnesni regionai turi susilaukti daug daugiau dėmesio. Ne, neignoruokime demografinių tendencijų, dėl jų kyla pavojus kai kurioms Europos dalims. Sanglauda ir tikra lygybė visiems Europos piliečiams parama demografiniams regionams, silpnesniems regionams. Štai kokie tikslai. Ačiū. Sprendžiame klausimą, kokius e, išteklius paskirstyti naujiems iššūkiams ir kaip sukurti tvaresnę teisingesnę, saugesnę ir modernesnę visuomenę mūsų piliečiams. Parlamentas prašo ambicingo biudžeto. Vyriausybės, valstybių vyriausybės vienos šitų užduočių negali išspręsti. Negalima nuveikti daugiau su mažesniais ištekliais. Čia, kolegos, eina kalba ne apie biudžetą, bet apie sąjungos patikimumą. E, prašome perduoti šią žinę vasario 20 dienos vadovų tarybai. Užteks žaisti ES ateitimi. Torvalds vieną minutę. turime susikauti su ateities iššūkiais, sukurti naują pramonės ekosistemą. Tai ne fantazijos, tai labai konkretūs klausimai ir re realybė, su kuria susidurėme. Biudžetas turi atitikti Paryžiaus tikslus, turi atitikti žaliojo kurso ambicijas ir iššūkius. Mokslinio tyrimų biudžetas turi būti derinamas su valstybių narių mokslinio tyrimų biudžetais. Kitaip nieko nepasieksime. Bidzoto vieną minutę. Ačiū pirmininkė noriu paklausti, ar galvojate, kad italai yra kvaili, ar galite, kad galite kvailinti piliečius be galo be krašto? Gerbiami Europos biurokratai, italai yra pavargę kiekvienais metais būti apiplišnėjami milijardai eurų mes pavargome nuo to, kad mūsų eurai keliauja Turkijai ir kitiems musulmonų šalių e, diktatoriams. Tai gėda. Ketinate įvesti septyneriems metams dar naują mokestį mūsų piliečiams. Ir tą mokestį maskuojate žodžiais nuosavi ištekliai. Neapsirikite, Italijos kantrybė baigėsi ir viską padarysime, kad sustabdytume šit, šitos Europos kvailystės. Vrečionova, vieną minutę. Ačiū už suteiktą žodį. Aš atstovauju Čekijos Respublikai ir Čekija priklauso sanglaudos draugų grupiai. Man patinka Europos tarybos, vadovų tarybos pasiūlymas, o ne parlamento pasiūlymas. Parlamentas pageidauja daugiau lėšų, tačiau tai reiškia daugiau įmokų ir pagrindiniai mokėtojai nenori didinti savo įmokų. Praeitą savaitę ES paliko vienas iš didžiausių mokėtojų. Nuosavi ištekliai, mano manimu, nėra teisingas kelias. ES tai ne supervalstybė, tai tarptautinė organizacija, kurią sudaro atskiros valstybės narės. ES turi įsiklausyti valstybių narių norus ir valią. Mes negalime tiesiogiai apmokestinti Europos piliečių. Turime didinti paramą inovacijoms ir infrastruktūrai. Turime grįžti prie pradinio biudžeto projekto, kurį pasiūlė komisija. Ponas Herbst. <clears throat> Ponios ir ponai, Galvokime apie jaunus žmonės, kurie galvoja apie Erasmusą, apie klimato kaitą. Aš žinau, kad yra ir daug savanorių, karių, kuriems rūpi taip pat ir saugumas. Apie juos galvokime, kai kalbame apie daugiametinę finansinę programą. Žan Mišel sako, kad jis e, leis išeiti iš salės vadovų, vadovams tik tai tada, kai bus pasiektas konsensusas bet nežinau, ar tai ramina. Labai svarbu galvoti apie šalis, kuriuoms reikalinga sanglaudos politika, e, bet mums neužtenka priemonių. Kai kalbame, kad reikia daugiau e, lankstumo, tai yra gerai, bet to, tai nepakeis trūkstamų lėšų. Dabar labai svarbu nežaisti politinių žaidimų, mes jums kažką, mes jums suteiksime daug, mažai pinigų daugybei tikslų. Tai bus tikrai labai skausminga. Ir mes sėdime visi čia vienoje valtyje. Ir Tai yra labai svarbu suprasti taip pat ir vasario 20 dieną. Reikia e, suprasti, kad būtent dabar sprendžiame apie e, tai, ką sukursime ateityje. Dėkoju, ponė Plam, minutė. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ministrė. Žinoma, ES biudžetas turi būti solidus ir turi atspindėti mūsų gebėjimus remti, skatinti vystimasi visose valstybėse narėse, taip pat e, kovoti su naujais iššūkiais. Kita vertus, nereikia vien tik tai čia matematiškai skaičiuoti. Reikia kalbėti apie projektų testinumą, pavyzdžiui, sanglaudos politiką. Parlamentas jau pateikė savo požiūrį dėl jos ir nereikia e, apkarpyti sanglaudos, kuriant naujus projektus, kaip pavyzdžiui, pereimo fondas. Žinoma, reikia e, jam skirti pakankamai lėšų tam, kad tas pereimas būtų pasvertas, sąžininkas. Kai kalbame apie transportą, pagrindinis finansavimo mechanizmas Connecting Europe irgi yra labai svarbus ir Europos parlamentas irgi pristatė savo nuomonę, negalima apkarpyti jo finansavimo, nes biudžetas yra susijęs ir su mūsų patikiku, patikimumu piliečio ketise. Ačiū. Aš esu šiek tiek lankstesnė, bet aš vis tiek negaliu suteikti labai daug e, laiko, nes dar yra norinčių pasisakyti ir spontaniškų pasisakymo metu. Ponas Garikano. Ačiū. Europa dabar susiduria su egzistencinė krize. Populistai stiprėja per kiekvienus rinkimus, pavyzdžiui, Irlandoje, Šimfein. Matome, kad ekonominis augimas ir jo duomenys dabar yra blogi, ekonomikos stoja, mes nesusitarėme dėl bankų sąjungos ir išstojus e, Didžiai Britanijai mes netekome labai svarbaus, e, svarbos valstybės narės. Ir dabar šitos krizės sukūryje mes turėsime biudžetą, kuris yra pats mažiausias. Labai daug tikslų, labai daug iššūkių, bet neturime lėšų pakankamai. Dalis problemos yra būtent tai, kad mes ištisai kalbam e, apie neto e, mokėtojus ir gavėjus ir todėl negalime pajudėti iš mirties taško. Reikia savų išteklių sistemos, kad galėtume išspręsti problemas tokias kaip klimato kaita, e, suk, mokesinis sukčiavimas. Parlamentas nepatvirtins daugiametės finansinės programos, jeigu joje nebus pakankamai skiriama lėšų šioms e, sritims, nes Europai e, šios sritis yra labai svarbios. Dėkoju. Ačiū, ponia Monserat. Pusantros minutės. Ačiū, Europos projektas E, negali būti stipresnės, jeigu Europos pra, e, sąjunga yra silpnesnė. Todėl žinios iš tarybos ir iš komisijos dėl daugmetės nacinės programos nėra džiugios. E, apkarpyti BŽUP, Sanglaudos fondą, Europos socialinį fondą. Taip mes neatsakysime į lūkesčius tų, kuriems labiausiai reikia para, paramos. E, ir ūkininkai, ir verslininkai, pramonė nukenčia nuo žaliojo kurso. Viena vertus prašome, kad jie dirbtų produktyviau, kita vertus jiems apkarpame visas galimybės. Arba pavyzdžiui jaunimas. Ispanijoje 30 procentų jaunimo neturi darbo. Viena vertus sakom, kad jie yra Europos ateitis, kita vertus e, mes mažiname Europos socialinį fondą, kuris būtent ir skirtas įvedimui į darbo, įvedimą į darbo rinką šių jaunų žmonių. Labai svarbu svarbu skatinti pramonę, e, SMI ir jeigu mes ir regionus, todėl negalime apkarpyti e, regionų plėtros fondo. Valstybės narės yra labai svarbios, todėl EPP Ispanų delegacija reikalauja Sančeso nesėdėti rankas sudėjus. Jeigu nelaimi mūšio, tai pralaimi ir mes nenorime grįžti į Ispaniją tušiomis rankomis. E, E, jeigu bus apkarpyti BŽUP ir sanglaudos fondai, Ispanija labai stipriai nukentės. Būtent todėl ginkime Ispanijos e, pramonės ir žemės ūkio sektorių. Ne, nepralaimėkime šio mūšio. Ponas Berkvist, minutė. Ačiū, kolegos. Neįtikėtina yra, turime milžiniškų galimybių ir retai turime tokią galimybę. Mes dabar galime uh, sukurti geresnę Europą. Prieš 70 metų Europos tėvai mane, kad tai yra neįmanoma, bet sukūrė tą bendradarbiavimą ir tą Europą. Ir mes galime padaryti dar geriau. Uh, bet žinoma yra ir įvairiausių rizikų. Nacionalizmas, populizmas mums kenkia. Ir jeigu papuolame į jų spastus, niekas yra neįmanoma, bet šiaip mes esame stambiausias regionas technikos, technologijų, ekonomikos, kuris e, tikrai gali kartu dirbdamas e, spręsti iššūkius, taip pat ir klimato kaitą. Bet tą E, reikia daryti išmintingai, reikia nenusileisti nacionalizmui. François Mitterrand yra sakęs, kad nacionalizmas yra karas prieš praeitį, bet gali būti karas ir prieš ateitį. Tu uh, turi kovoti už saugumą ir taiką. Dėkoju. Ačiū, ponė Naktė, gal minutę. You, Dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga e, dabar yra tokioje situacijoje, kai turi apsispręsti. Mes turime e, apsispręsti žengti pirminį bendrą europiečių ateitį. Ir man atrodo, mūsų pasirinkimas yra aiškus, reikia žvelgti pirmin ir susitelkti į iššūkius - migraciją, saugumą, infrastruktūrą ir klimatą. Būtent to nori ES žmonės. Nori, kad ES išspręstų šios iššūkius. Ir 27 valstybių narių ES ir privalo tai padaryti. automatiškas refleksas yra prašyti didesnio biudžeto, bet 27 valstybių narių ES e, tai nebėra deramas elgesys. Reikia susitelkti ir pagalvoti, kaip geriau galima būtų valdyti ir suorganizuoti šį biudžetą. Daugelį šalių girdėjome apie korupciją, sukčiavimą. Mm taip pat e, teisės valstybės ne, principo nepaisimą, demokratijos vertybių nepaisimą. Ir man atrodo, tokiom šalim reikia prisukti kranelį. Taip pat e, reikia, aišku, e, susitelkti į visos bendros Europos ateitį. Pusantros minutės ponas Deutsch. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Először is a finn kormány ezt. Kollégos, Suomijos vyriausybė susimovė. Pirmininkaudama Suomija nieko gero nepadarė ir aš čia labai švelniai išsireiškiu ir dabar mes toliau esame nutolę nuo daugiametinės nesės programos negu pirmininkaujant Bulgarijai ar Austrijai. Taigi, Kruatijai dabar pirmininkaujant yra milžiniška užduotis. E, Suomiai pirmininkaudami sukūrė ir pasiūlė visiškai nelogišką ir neteisingą sistemą. Taigi šį pasiūlymą turi dabar patobulinti valstybių vadovai. Labai nesažininga,